So, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der Verkehrsprobleme und anderer technischer Schwierigkeiten, die es im Haus und umgeben. Ponas ir ponai, dėl techninių kliūčių, su kuriamis susidūrėme parlamente ir aplink jį, pradėme šiek tiek vėliau, tačiau kritinė masė kolegų jau pasiekė mūsų salę, taigi norėčiau mūsų tarpę nuoširdžiai pasveikinti uh, už teisingumo klausimus atsakinga komisijos vicepirmininkė Viviana Redink ir e, ji šiandien su mumis diskutuos apie sutarčių teisę. Deja, Diana Volis, būdama bendra pranešėja, kol kas netvyko, tačiau man pranešė pakeliui, kad greitų laikų turėtų pasirodyti. Komisijos vicepirmininkės laikas yra ribotas, todėl e, siūlo patruputį pradėti Užbėgdamas už akių norėčiau e, papildyti šiek tiek papildomus informacijos teikti apie koordinatorių posėdį dėl abiejų direktyvų, dėl kurių turėtų susitarti abi didžiosios frakcijos. Iš tikrųjų, jau jos dėl jų susitarėm. Dėl antrojo punkto uh, Alin Makafi bus atsakinga už skaidrumo e, direktyvą socialistų ir uh, demokratų frakcijos atstovė. Ir trečiasis punktas tai yra ketvirtoji ir septintoji e, bendrovių teisės direktyva, bendrovių balansas. Aš Europos Liaudės partijos vardu apsėjimu atitinkamą pranešimą parengti, jeigu niekas neprieštarauja, tai galiu konstatuoti, kad patvirtinsime šį koordinatorių pasiūlymą ir teikimą. O dabar suteiksiu žodį Vivianai Reding, prašydamas jos atsižvelgiant į dabar vykstančias diskusijas dėl Europos sutarčių teisės ir kitų klausimų mums pateikti informacijos, prašau. Much, Chair, and... Ačiū pirmininkė. Prieš šešias savaitės, kaip žinote, komisija patvirtino pasiūlymą priimti reglamentą dėl Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės, taip siekdama suintensyvinti, suintensyvinti paskatinti tarp valstybinę priekybą ES. Jūs parlamentas labai teigiamai sureagavote į šį pasiūlymą, turiu omeny jūsų birželio 8 rezoliuciją, kurioje raginama kurti Europos vartotojų ir pirkimų bei pardavimų teisę ir komisijai išskirtas raginimas būti ambicingesniai. Šio pasiūlymo tikslas pagyvinti judėjimą vidaus rinkoje, paskatinti tarp valstybinę komerciją ir sukurti e, palankęs sąlygas darbo vietų kūrimui ir novatoriškiams sprendimams bei augimui. Būtent todėl šis pasiūlymas yra vienas iš aštuonių pasiūlymų ir iniciatyvų, turi, kur, kurių e, rengimas turi būti paskatintas ke, gerovę užtikrinsiančiame kelio gairių plane. Taigi mes galime daug nuveikti, nes vidaus rinkos erdvėje yra 500 milijonų vartotojų. Tai mums. Tai mūsų privalumas, tačiau yra ir nemažai kliūčių, e, norint tuos privalumus išnaudoti. Ir kalbant apie tas kliūtis ir barjerus, reiktų pasakyti, kad kai kurios įmonės tiesiog nebando e, vystyti veiklos už val konkrečios valstybės sienų ir beveik 20 milijardų eurų per metus prarandama dėl, dėl to, kad neišnaudojamos visos vidaus rinkos galimybės. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl taip nėra, kodėl įmonės nesinaudoja vidaus rinkos galimybėmis, tai kaštai prekybininkams, e, tai, tai yra susipažinimo su kitų valstybių teisinėmis sistemomis kaina. Tai kainuoja apie 10 tūkstančių eurų per metus, kalbant apie konkrečią teritorijas. Ir beveik 92 procentai visų Europos įmonių to nedaro. Jeigu jos išplėtotų savo veiklą, metinė apyvarta išauktų beveik 7 procentais. Taigi, mažų ir, mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkantis vaidmuo yra labai didelis. Ir todėl beveik 75 procentai Europos bendrovių neužsijama prekyba kitose valstybėse. O 22 5 procentai įmonių, kurios tokią prekybą plėtoja, jos mm, dažniausiai e, prekiauja daugiausia keturiose valstybėse ir mm, neišnaudoja likusių 25, 20 kelių valstybių teikiamų galimybių. Vartotojai, net jeigu jie galėtų gauti geresnę kainą kitoje valstybėje, ne, neturi galimybės įsigyti prekių, nes pre, prekių tiekėjai atsisako jas siūsti. Ir beveik 44 procentai vartotojų teigia, kad jie neturi tikslios informacijos apie savo teisės tuo atveju, kai jie perka iš kitos valstybės, kitoje valstybėje esančios įmonės. Ir būtent todėl jie, būtent tai juos ir sulaiko nuo tokios veiklos. 7 procentai visų ES vartotojų perka prekes e, internetu kitoje valstybėje, ir daugelis, daug daugiau vartotojų deklaruoja, kad jie norėtų pirkti kitose, kitų valstybių teritorijose, jeigu tam būtų palankesnės sąlygos. Taigi mes kalbame apie prarastas verslo galimybės ir tikrai reikia kažimtis iniciatyvų, kad tai išnaudotumėme e, šiais sunkiais ekonominiais laikais ir būtent todėl mes teikėme pasiūlymą dėl pirkimų pardavimų teisės E, kuriuo nustatome tipinį kontraktą, kurį galėtų pasirinkti pardavėjai pirkėjai. Tai yra vieningas taisyklių rinkinys, kurį būtų lengva taikyti ir nesunku suvokti. E, šis pasiūlymas prisidėtų prie 2020 strategijos įgyvendinimo, nes tai ženkliai sumažintų sandorių, finansinių sandorių kaštus įmonėms. Pavyzdžiui, jeigu įmonė nori siūlyti prekes visoje vidaus rinkoje visiems vartotojams, ji turi perprasti ir perimti 27, įsisavinti 27 vartotojų apsaugos sistemas, o atsiradus e, šios pirkimų pardavimų teisės aktui įsigaliotų vieningas taisyklių rinkinys viena sistema, kuri galiotų visoje Europos Sąjungoje. Ir būtų galima laisvai pasirinkti. Būtų galima taikyti šią sistemą, bet išliktų galimybė ir toliau naudotis nacional... taikyti savo šalies įstatymus, jeigu jiems taip labiau patinka. Kai, suinten... Kai suintensyvės tarp valstybinė priekyba, e, konkurencija vidaus rinkoje be abejo išauks, vartotojai turės didesnį pasirinkimą, jas galės rinktis iš didesnės prekių įvairovės ir, kai, ir kainų įvairovė bus didesnė. Bet žinoma, tuo pat metu reikės užtikrinti ir didesnę vartotojų apsaugą. Skirtingai nei e, visišką harmonizaciją numatančiose direktyvose, harmonizacija šiuo teisės akto atveju e, bus užtikrintama tik tarp valstybiniais, tarp valstybinių sandorių atvejais ir valstybės narės neprivalės visiškai atsisakyti savo š, pagal šalių sistemą galiojančių kontraktų, bus atsižvelgta į subsidiarumą ir proporcingumą. Jeigu kita vertus valstybės nuspręstų uh, ir vietoje šalies viduje siūlyti tokių, tokius tipinius kontraktus. Jos galės tai daryti, bet mes neversime vyriausybių privalomai įvesti šią sistemą. Šis pasiūlymas apima verslo, verslo vartotojus ir sandorius ir e, dviejų verslo įmonių sandorius. Taip pat kalbama apie mažas arba mikro įmonės. Mūsų poveikio vertinimas atskleidė, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms tenka nepamatuota našta, e, administracinė našta ir papildomi kaštai, ypač atsižvelgianti tai, kad reikia renkti dokumentus kitom, kitų šalių oficialiomis kalbomis. Aš esu jau pabrėžusi, kad Europos parlamento nariai bei ministrai turėtų nu, numatyti galutinėje reglamento versijoje pakankamai aukštą vartotojų apsaugos lygmenį. Ir tas tai yra svarbu ir ateities dėryboms. Kalbu apie uh, vartotojų interesų ir verslo interesų subalansavimą per būsimas dėrybas. Europos vartotojai šiuo reglamentu ne tik įgis galimybę į geresnius sandorius kitose šalise, bet taip pat jie žinos, kad jų, visos jų teisės yra apsaugotos ir kad jie nieko nerizikuoja. Uh, E, pirkdami kitose valstybėse, kad, taiko, kad tais atvejais taikoma e, pirkimų sutarčių teisė. Tikimės, kad tai paskatins, pagyvins elektroninę prekybą nes atsiras viena sistema, tipiniai sandoriai, kuriuos bus galima panaudoti perkant internetu. Taip pat bus galimybė naudotis tą pačią interneto platformą visais atvejais ir nebereikės įgyvendinti konkrečios valstybės narės juridinių reikalavimų, todėl prie, prekiaujančios įmonės taps konkurencingesnės, o vartotojai turės didesnių galimybių pasirinkti ir didesnė pas, prekių pasirinkimo įvairovė. Taigi šį pasiūlymą parengėme, bandydami atsižvelgti į visas e, ap, aktualias aplinkybės. E, Pirmininkavant Lenkijai pasiekta pažangos rengiant šį pasiūlymą. Šis pasiūlymas buvo įrašytas tarp Lenkijos prioritetų. Ir kaip jau paaiškinau, komisija yra pareiškusi, kad tai vienas iš jos prioritetų siekiant atverti vidaus rinką. Dabar iniciatyva yra teisėkuros institucijų rankose, tai yra tarybos ir parlamento. Ir reikia rasti tinkamą darbo metodą būsimose dėrybose. Svarbu, kad tai būtų našus, E, sprendimas, našus metodas ir kad būtų subalansuoti verslo ir vartotojų interesai. E, pirmininkė, atėjau į komitetą, kad išsamei pristatyčiau šį klausimą, tikėdamasi, kad bus pasiektas parčios pažangos svarstant šį dosiją ir kad atitinkamai tai paskatins pažangą ir kitose teisėkuros rytise. Manau, kad reikia dirbti, e, svarstyti šį pasiūlymą, nes jis tikrai padės pasiekti, užtikrinti geresnę vartotojų situaciją ir tai bus labai naudinga vidaus rinkai, tai pašalinsime dar joje išliekančius barjerus. Labai ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai. kad birželio mėnesį didesnė nei 80 procentų balsų daugumą Europos parlamentas reikalavo to, ką jūs dabar pasiūlėte. Diskusijų procesas jau prasidėjo 90-ame dešimtmetyje, dauguma mūsų tuo metu dar nebuvo šio parlamento nariais. Manau, <clears throat> tikrai labai gerai kad e, jūs dabar esate už teisingumo klausimus atsakinga komisarė pateikianti tokį pasiūlymą. Dabar turime galimybę šį konkretų pasiūlymą ir svarstyti, bei galbūt įnešti savo indėlį į vidaus rinkos e, problemų mažinimą. E, vidaus rinkos problema yra civilinės teisės bendros nebuvimas, tačiau tai yra ne vienintelė problema, yra dar ir daug politinių problemų, dėl kurių negali susitarti Europos lygmenių politikai. Pirmininkų konferencija pastarąją savaitę mūsų komiteto prašymų Diana Volis ir mane paskyrė bendra pranešėjais su šiuo klausimu. Pirmininkų suoga tokius sprendimus priima įprasta tvarka, tik tai rengiant pranešimą labai svarbiais klausimais, nes įprasta tvarka. E, Dviejų pranešėjų rengiamas pranešimas nėra įprastas dalykas, tokie pranešimai rengiami tik tai ypatingos institucinės svarbos klausimais arba e, ypatingos teisėkuros svarbos klausimais ir gyvendinant teisėkuros projektus labai svarbus, todėl e, mes ketiname pakankamai intensyviai ir glaudžiai bendradarbiaudami su pirmininkaujančiomis šalimis svarstyti šį sudėtingą klausimą. Atsižvelgiant į e, prieš kadenciją užduotus klausimus, galime daryti išvadą, kad reikės ir toliau intensyviai konsultuotis su suinteresuotais subjektais. Todėl šią e, temą svarstant e, reikės įtraukti į svarstymus visuomenę, visus suinteresuotus subjektus, e, kurie turės taikyti šios teisės aktus. Pirmiausiai yra teisėjai, advokatai, vartotojų saugos srityje besispecializuojantis teisininkai. Su jais reikės konsultuotis ir stengtis e, sulaukti iš jų pasiūlymų pagerinančių šį ter, e, teisės aktą. Dabar baigėsi diskusijos prasidėjusios 90-metyje dėl būtinybės šį teisės aktą patvirtinti. Mes jau seniai pasakėme birželio mėnesį, kad norime kad būtų pateiktas toks pasiūlymas. Dabar yra klausimas tik tai pasiūlymą pateikus, kaip mes jį apsvarstysime ir kokį jį patvirtinsime, tą darysime kartu su kistomis, kitomis institucijomis labai sistemingai ir išsamei. Taigi dabar Dienai Volis teiks žodį, po to kolegijai Geringer. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau naudodamasi progą padėkoti Jums kaip bendra pranešėjui. Ir manau, kad mes tikrai stengsimės dirbti kartu kaip komanda. Ir aš taip pat manau, kad dabar svarbiausia yra koncentruotis į turinį, į esminius dalykus, taip pat konsultuotis su visom suinteresuotom šalim, įtraukti e, visas suinteresuotas šalis į diskusiją, kiek galima uh, geriau. Norėčiau sureaguoti į porą dalykų, kuriuos minėjo komisarė. Pritariu, kad ši priemonė labai svarbi, ypatingai mikro verslui, mikro įmonėms. Ir, kaip visi žinote, aš ir savo regione konsultavausi šiais klausimais. Viena iš verslo sričių, kuri mane labai sudomino, yra vietos įmonė, vietos gamintojai, jie gamina tam tikrus e, žaislus katėms, skirtus e, jų nagams galasti, liaudiškai tariant. Aš buvau nuvykus pasižiūrėti, kaip dirba ta įmonė ir pamačiau, kad tai yra vyriškis įmonės savininkas, mažo verslo savininkas ir jis gamina labai specifinį e, specialų produktą. Jis nėra skirtas dideliem priekybos centram, tačiau tai yra produktas, kuris, na, galioja ir gali būti naudojamas 6-8 metus. Jis mano nuomonė, yra vienas iš tų, kuris tikrai norėtų pardavinėti savo produkciją už savo valstybės sienų. Tad su juo susitikus, jis man sakė, kad taip, jis nori tokio europinio, tokios europinės sutarčių teisės, tačiau jis nori, kad joje būtų tam tikros sąlygos išdėstytos. Būtent todėl teikiamas pasiūlymas mane nuvylė. Jis iš esmės atsižvelgia į tai, kad reikia standartinių tam tikrų nuostatų, tačiau trūksta specifinių nuostatų. Ir tai dar reikėtų apsvarstyti, reikėtų dar apie tai pagalvoti mūsų diskusijose. Yra tikrai labai daug mikro įmonių, tokių kaip ši, kurią aš minėjau, ir jos tikrai norėtų pasinaudoti šios teisės teikiamais privalumais ir pranašumais. Galbūt tikrai būtų naudinga peržiūrėti standartinės sutarčių nuostatas ir sąlygas ir tuo pat metu konkrečiai turėti galvoje šią sritį, šias mikroįmonės. Ir galbūt mes tuomet galėtumėm pateikti konkretesnių geresnių pasiūlymų. Kita mano pastaba ir, kiek žinau, jūs jai pritarsite, yra tokia. Kiek žinau, kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose E, bandoma panaudoti geltoną kortelę, teigiant, kad e, šis pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo. Tačiau aš to nesuprantu, todėl kad vien, tas, vien tai, kad galima pasirinkti, jau akivaizdžiai rodo, kad yra gerbiamas e, tas principas subsidiarumo ir nežinau, galbūt reikėtų detaliau dar aptarti šį klausimą. Vienai par kitaip dėkoju komisariai už pateiktą pasiūlymą. Ačiū, kad taip sparčiai jį pateikėt ir kad pasiūlymas toks apgalvotas. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Geringer, bitte. Aber ačiū, žodis kolegė Geringer. Ne, atsiprašau, pirmininkas nori atsakyti. Leisti atsakyti komisijos nariai į užduotą klausimą, kadangi yra šiek tiek laiko. Po to užduosime kitus klausimus. Gerai, prašau. Well, thank you, uh, for, um, the... Ačiū už uh, tą pasiaukojimą, kurį parodė Madam Volis. Šį klausimą svarstant Manau, visi buvome susitikę su mažų įmonių atstovais ir <clears throat> įvairių pavyzdžių prisirinkome šitų susitikimų. Aš visą laiką kartoju pavyzdį, paskui pavyzdį apie banglenčių gamintojus. Tai yra gaminys, kuris labai populiarus jaunimo tarpe. Ir e, jie gamindami e, tuos savo gaminius turi įsiklausyti ir į, į kitų pageidavimus ir pasiūlymus. Taigi šis reglamentas bus labai svarbus e, mažoms vidutinėms įmonėms, jo poveikis vidaus rinkai bus, galės būti labai didelis puikiai suprantu Dianos Volis pastabą dėl e, bendrųjų sąlygų. Praėjus trims mėnesiams nuo teisės akto įsigaliojimo mes e, sudarysime ekspertų grupę, kuri turėtų parengti tas bendrasias sąlygas. Aišku, būtų galima. <clears throat> Mes pasirinkame todėl kitokį būdą. Uh, E, teisėkuros institucijos taip pat gali pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl kitokio bendrųjų sąlygų parengimo būdo. Mes pamėginsime tuomet e, tą kitokį būdą išbandyti. Aišku, reikia atsižvelgti ir svarbiausių suinteresuotų subjektų nuomonę, ar rengiant e, E, atskirų sektorių, veiklos atskirų sektorių arba prekybos bendrasias taisyklės ir sąlygas, esu nusiteikusi išklausyti jūsų būsimus pasiūlymus šioje srityje subsidiarumo. Klausimą esu taip pat nustebusi kaip ir jūs, nes taip pat maniau, kad kad šis pasiūlymas visiškai atitinka subsidiarumo principą. Uh, ir e, daugiau jo taikyti netgi negalima, neįmanoma. Aš visiškai e, nekeičiu galiojančių teisės aktų, tik tai e, siūlo teisės aktą tarp valstybiniai prekybai, sprendžiant problemas, jeigu tokių kyla ir e, paliekant galioti nacionalinius teisės aktus e, taip kaip jie galiojo iki šiol. <clears throat> Pagarbos principas nacionaliniai, nacionaliniai teisai ir žmonių norui naudotis ar nesinaudoti ES e, bendrosios prekybos įstatymais. Aš e, nemanau, kad mums reikia diskusijų su nacionaliniais parlamentais, nes kaip paaiškinsime nacionalinio parlamento atstovams, kokius iš tiesų teikiame pasiūlymus ir e, kokie privalumai juose yra numatomi. Manau, kad jie pritartų, teigia Tačiau kartu noriu pasakyti, kad nacionaliniuose parlamentuose vykstantis klausimai yra labai vienašališki, susiję daugiau su ideologinėmis nuostatomis, o ne su teisės aktų nuostatomis, todėl turime perėti prie teisės aktų nuostatų ir išaiškinti jų teikiamus privalumus vartotojams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmininkas, ačiū kolegė Geringer dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat labai atidžiai klausiaus, išklausiau pasiūlymo, kuris, e, man atrodo, tikrai įdomus. Jis <clears throat> turėtų būti ypač patrauklus ES vartotojams. O kalbant apie subsidiarumo principą, nerandu jokių silpnų vietų, nes šiuo pasiūlymu visapusiškai paisoma subsidiarumo principo. Turiu klausimą komisijos narijai. E, ar šis pasiūlymas yra susijęs su kitu pasiūlymu dėl skaitmeninės rinkos atverimo, ne tik tai e, katėms, naminėms gyvūnams skirtai įrangai, bet kalbant apie knygas, filmus, jų apyvartą, ar nėra jokių kliučių? Nes, man atrodo, dabar pagrindinė išliekanti kliūtis yra autorinių teisų įstatymai ir nėra jokių sprendimų pasiūlyti dėl sistemų harmonizavimo, bent jau internetu. Ir ar jūs svarstote šią iniciatyvą draugę su šiais klausimais susijusiais su autorių teisėmis ir kliūtimis išliekančiamis šioje srityje? More, um, Visiškai sutinku su jumis dėl subsidiarumo. Ir aš nemažai tikiuosi iš parlamento, tikiuosi, kad jūs informuosite nacionalinius parlamentus ir aptarsite su jais šios klausimus, galbūt surenksite susitikimą su nacionaliniu parlamento atstovais skirtą šiam konkrečiam klausimui. Skaitmaninės prekes. Komisija neseniai sulaukė dviejų studijų skirtų uh, problemams, su kuriomis susiduria vartotojai skaitmeninėse rinkose ir studijos skirtos skir, teisės sistemams. Šių studijų rezultatus aptarėme su suinteresuotų grupių atstovais. Tos studijos atskleidžia, kad vartotojai susiduria su įvairiausiamis problemomis, o valstybėse narėse juridinis klimatas yra labai neaiškus. Ir mes toliau tirsime šią situaciją, atsižvelgdami į pažangą, kurios pasiekėme var, gyvendindami vartotojų teisų direktyvą, kuri šiandien buvo pas, paskelbta oficialiajame ES leidinyje, draugė su Europos pirkimo ir pardavimo sutarčių teisės pasiūlymu. autorių teisės, tai dar vienas klausimas. Mano kolega Mišelis Barnyje yra atsakingas už šią sritį ir jis dirba šiuo klausimu ir net, rengėsi netrukus pateikti pasiūlymą šio, šios ryties. Aš atsakinga už sutarčių teisę, pirkimo pardavimo sutarčių teisę, kuri apima ir skaitmeninių prekių pardavimą. Ir būtent šį klausimą bandome svarstyti ir tame teisės akto pasiūlyme, kuris jums pritasatytas. Ačiū, toliau ponas Cvifka. Ačiū, pirmininkė. Pone komisijos nari, aš prisimenu Liepos mėnesį uh, viravusi entuzijazmą, kuomet Sopote buvo įvyko neoficialus teisingumo ministrų susitikimas, jūs taip pat buvote ten, visi labai džiaugiasi. Tačiau daugelis valstybių, daugelio valstybių narių atstovai kritiškai įvertino šias iniciatyvas. Ir pasiūlymas dėl pirkimo pardavimo starčių teisės atskleidžia, kaip viskas keičiasi. Aš domėjausi, kaip vyksta darbas. Ministras Kvetkovskis man paaiškino, kad vis daugiau vyriausybių, vis daugiau ministrų palankiai vertina šį pasiūlymą ir dabar praėjus penkiems mėnesiams sužinojau, kad nacionaliniams parlamentams iškilo problemų dėl subsidiarumo principo. Na, neturiu ką pasakyti. Mane tai apstulbino, nes šiuo atveju mums reikia veikti greitai, o ne leistis į kultūrinės diskusijas. Ar, ar reiktų darbą atlikti šalyse, nacionaliniu lygmeniu ar Europoje, Europos institucijose. Ir sakyčiau, kad mes jos visiškai palaikome, ponė komisijos narė, ir aš tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai paseks mūsų pavyzdžių. Bet norėčiau pasinaudoti šią galimybę e, tuo, kad jūs esate čia mūsų posėdėje ir aptarti kitą klausimą. Kitas mm, mūsų darbo tvarkės klausimas yra Briuselis vienas reglamentas tai yra dinamiškas procesas ir aš tikėjausi, kad mes. Mes pabaigsime darbą šiuo klausimu iki metų pabaigos, dėja atrodo, kad taip nėra. Ir tai susijęs su keletu problemų. Bet įdomiausias tuo tarpu klausimas yra toks. Ar jūs ir jūsų direktoratas svarstote visą tai Europos patentų kontekste. Kaip tai paveiks Bruselis vienas reglamentą? Ar jūs rengėtės teikti pakeitimus, susijusius pakeitimus, nes šiuo metu vyksta darbas dėl tarptautinių e, susitarimų patentų srityje ir atitinkamos jurisdikcijos. The informal ministerial meeting, which had... Neformalus ministrų susitikimas, kuris surengė Sopotė Lenkija, kaip pirmininkaujantis šalis, buvo tikrai tam tikras proveržis jog daugelis ministrų būtent ten pirmą kartą ir išgirdo apie sutarčių teisės pasiūlymą ir galėjo aptarti tą temą. Nuo to susitikimo, jūs teisingai pastebėjote, Lenkijos ministro ir pirmininkaujančios šalies dėka jau pasiekta nemažai pažangos, pažangos ministrų lygių. Tad e, norėčiau tikrai padėkoti Kristofui už e, tai, ką jis nuveikė, nors dėje jis negalėjo užbaigti pradėto darbo, nepavyko to padaryti gegužės susitikime. Toliau skepticizmas nacionaliniuose parlamentuose. Na, šią problemą reikia spręsti. Ir vienas iš būdų yra aiškinant mūsų pasiūlymą. Man atrodo, kad sklando daug klaidingų paaiškinimų, daug gandų dėl šio pasiūlymo ir būtent tai kelia nerima nacionaliniams parlamentarams. Na, o jeigu mes jiem detaliai paaiškintumėm pasiūlymą, kasgi jame įrašyta, tai gal viskas pasikeistų. Nes, pavyzdžiui, žurnalistams aš irgi bandau tai išaiškinti, po to žurnalistai sako, na, na taip, to jau reikėjo ir tai egzistavo labai senai, taip, tai yra savaime aišku. Tad reikia imtis veiksmų, būtent dėl to komisija ir sako, kad šis pasiūlymas yra vienas iš tų aštuonių iniciatyvų, kurias reikia paspartinti, tai yra įvardyta ir ekonomikos gaivinimo bei augimo skatinimo gairėse. Toliau jūsų klausimas dėl Bruselio 1. Bendrijos patentų teismas turi būti suderintas su teisynu, taip pat ir su Bruselis 1. Ir visą tai mes svarstome kartu su mano kolega komisaru Barnier stengiamės, aišku, nesikišti į naujos redakcijos rengimo darbą. Esame numatę galimybę teikti atskirą pakeitimą dėl Bruselis 1. Kaip žinote, patentų klausimas yra vienas iš prioritetų komisijai bei mum visiems, todėl kad mes tikrai pralaimime, labai daug pralošiame ir prarandame, neturėdami europinių patentų sistemos. Taigi tai yra prioritetas. Uh, svarbus klausimas ir, kaip jau sakiau, tiek komisaras Barnie, tiek aš labai atidžiai svarstome šį klausimą, skiriam tam daug dėmesio, ieškome geriausio sprendimo, kuris nelėtintų, nestabdytų patentų įgyvendinimo. Kolega Budu. Ačiū, kolega Budu. Ačiū, paprastą klausimą turėčiau. Teisės aktas, kuris e, dabar svarstomas, e, taikomas bus tik tai daiktinės teisės ar ir privačios tarptautinės teisės srityje. Nes jeigu priimsime atitinkamą teisės aktą, dabar jį reikės perkelti į nacionalinę teisę. Ir e, negalime atmesti galimybės, kad kils e, su teisės aktų taikymu susijusių teisinių ginčių. Will always... Na, tokių konfliktų, tokių kolizijų visada bus. O jeigu jau nebus, tai patikėkite manim teisininkai, ką nors sugalvos. Tad ko mes siekiame? Mes nevykdome tradicinio harmonizavimo proceso, kišantis į nacionalinę teisę. To mes nedarome. Mes lyg ir prie jo egzistuojančios nacionalinės teisės įvedame dar papildomą antrą teisės sistemą, kuri yra skirta tarptautiniam, tarpvalstybiniam problemams spręsti. Ir ta teisė bus vienoda 27 valstybėse narėse. Visi kiti klausimai, kurie bus neįtraukti į šią teisę, pavyzdžiui, daugumos amžius ir taip toliau, bus reglamentuojami tie klausimai per nacionalinę teisę. Taip pat mes bandome nustatyti e, ir tam tikrus principus, kurie jau egzistuoja tarptautinėse konvencijose, pavyzdžiui, vienos konvencijoje, ir e, tomis taisyklėmis papildyti nacionalinę teisę ir užtikrinti, kad tos nuostatos atitiktų tarptautinę teisę. Taigi tai nėra kažkas ypatingo, kažkas neįprasto. Tai yra jau egzistuojančios nuostatos, tačiau svarbu tai, kad bus užtikrinta, jog visose valstybėse narėse bus tokios pat taisyklės ir tai bus ta antroji sutarčių teisės sistema, kurią galės rinktis įmonės vykdydamos tarp valstybinę priekybą prekiamis. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Labai ačiū, daugiau nėra norinčių paklausti, todėl norėčiau pareikšti pastabą subsidiarumo ir nacionalinių parlamentų vaidmens tema, neturėtume pervertinti šio aspekto. Žinojame, kad nacionalinių lygmenių esame tam tikrų prieštaravimų, taip pat kaip ir mokslo pasaulyje esame skirtingų pažiūrų ir dažniausiai yra taip, kad darbo grupėje dirbę profesoriai pasisako už, o kurie nebuvo įtraukti į darbo grupę pasisako prieš, taip jau visuomet būdavo. O akademinės diskusijos ir e, nacionalinėse parlamentuose pastebimas e, susirūpinimas dėl to, kad e, neva bandoma atsisakyti nacionalinės civilinės teisės, tai yra visiškai e, nepagristas būkštavimas. E, todėl manau, kad e, būtent ir buvo pasirinktas pasirinkamas instrumentas, pasirinkama priemonė, kuri būtų taikoma ne nacionaliniu lygmeniu, o tarp valstybiniu lygmeniu nacionalinis lygmuo gali savarankiškai priimti sprendimą kaip e, taikyti arba e, šią priemonę, arba dėl jos griežtesnio taikymo. Todėl reiktų šią žinę e, skleisti ir platinti šiek tiek plačiau, intensyviau. Manau, kad viską išaiškinus daug aistrų nurimtų. Reikia palaukti, kol pasibaigs nustatyti terminai ir manau, kai visi viską suvoks, tai greitai pasieksime rezultato ir suvoksime, kad su subsidarimo principo, subsidarimo principas čia nėra pažeidžiamas, nesikišama į nacionalinės teisės kompetencijų e, sritį, o tarp valstybinės prekybos srityje subsidirimo principas negali būti taikomas ir nacionaliniai parlamentai e, reikėtų jiems patarti naudoti subsidirumo principų tais atvejais, kuomet valstybėse narėse būtų galima konkrečius klausimus išspręsti geriau e, nei kitais lygmenimis. Tuo tarpu šiuo atveju valstybės narės e, savo viduje nieko geriau negali išspręsti. Ir tai, kad yra taikoma nacionalinė teisė tarp valstybinėje prekyboje. E, priklauso nuo Romos reglamento ir e, Bruselio reglamentų, tai yra štai reikia būti dėkingiams Europos, o ne nacionaliniai teisė ir noriu tą aiškiai pasakyti, nesuteikdamas per, per daug, nesureikšmindamas šio aspekto, manau, kad e, tai yra normus diskusijos sudėdamoji dalis, reikia šį klausimą svarstyti, tačiau galime šiame kontekste pasitelkti labai svarius argumentus ir galime laikytis nuoseklios pozicijos. Tikiuosi, kad galiausiai sugebėsime įtikinti nacionalinius parlamentus, juolab, kad jie patys šio klausimo visiškai nesutarė, tose valstybėse, su kuriamis susipažinėsi su geriausiai skeptiškai veršinasi pasiūlymą, kitos to tarpu pasisako už ir manau, kad kitose valstybėse padėtis yra panaši, todėl manyčiau, kad reikėtų elgtis ramiai, atlikti savo pareigas, svarstyti šį pasiūlymą įprasta tvarka, kaip ir kiekvieną pasiūlymą ir pagalvoti apie tai, kad galbūt reikėtų įtraukti nacionalinių parlamento atstovus į šiuos svarstymus ir tai pagerintų bendrą keitimusi informaciją Vasaro 8 dieną mano darbotvarkė yra numatyta, kad e, lankysis Vokietijos Bundestago atstovai, e, svarstančią klausimą mūsų komitete ir manau, kad sugebėsime bent jau kažkiek apraminti tuos kolegas nacionaliniuose parlamentuose, kurie priešinasi šiam pasiūlymui. Dar komisijos nariai norėtų tarti žodį, prašau. Štai ką dar pasakysiu. Suprantu ir suvokiu, kad e, tiek parlamento nariai, tiek komisijos nariai <clears throat> turėtų e, šitama kuo daugiau kalbėti, skleisti informacijos, jeigu turite galimybę įtraukti į jūsų komitete ir Europos parlamente vykstančias diskusijas nacionalinių parlamentų atstovus, kad jiems nesusidarytų įspūdis, jog bandoma kažką nuspręsti jiems už nugaros ir e, E, bandoma atimti iš jų kokius nors įgaliojimus ar prerogatyvas esu pasirengusi jums šiame darbe taip pat padėti ir pasistengti e, išsklaidyti šios būkštavimus. Pirinkas, ačiū. Darysime, kas įmanoma. Daugiau klausimų nematau. Norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkai. Dabar toliau svarstysime savo darbo tvarkę. E, pirmiausia, steiksime žodį kolegijai Geringer dėl viešųjų darbų e, pranešimo. E, jį pristatyti paprašysime po to. Žviefka gal po to. Dėkui, pirmininkė. Gaila, kad neturėjome galimybės peržiūrėti pakeitimų iš ryto nes dauguma šešėlinių pranešėjų buvo posėdėje tuo met. Ir aš laukiau jų paaiškinimų, papildomų pagrindimo, bet tikiuosi, kad dar turėsime galimybę tai apsvarstyti kada nors vėliau. Sulaukiau 170 pakeitimų. Tai reiškia, kad mes turime daug ką aptarti. Labai džiaugiuosi tuo, kad Daugelis tų pakeitimų yra panašus. Tai yra, neturėtų būti sunku susitarti dėl kompromisų. Ir jie turėtų apimti didžiąją dalį tų pakeitimų. Norėčiau vis pirma pristatyti besikartojančius pakeitimus. Ko ne visi pakeit, pateikė pakeitimą siūlanti vietoj žodžio autorius kalbėti apie teisų, autorių teisų turėtoje ir vartoti žodį valstybės teri, savoką valstybės teritorija. Nes nežinomų autorių darbai dauguma jų buvo sukurti tuo met, kai valstybių narių teritorijos savoka dar neegzistavo. Toliau prieštaringi klausimai. Yra pateikta pasiūlymų dėl reglamento ES mastu, kuris, manau, turėtų būti, klausimo, kuris turėtų būti reglamentojamas nacionaliniu mastu. Pone Galo pateikė keletą pasiūlymų ir ji norėtų, kad pasiūlyme dėl direktyvos būtų kalbama apie sankcijas, taikytinas tiems, kurie nepakankamai kruopščiai e, atlieka tam tikras užduotis. Vėlgi manau, kad šie klausimai turėtų būti sprendžiami valstybių narių mastu, kad apie tai šiame dokumente neturėtų būti kalbama. Noriu atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad tik šiandien gavau šiuos pakeitimus lenkų kalba. Ir kai kurie iš tų pakeitimų man sudaro, man skamba visiškai kitaip nei anglų kalba. Pavyzdžiui, viename iš pakeitimų vietoj e, žodžio, vietoj konsultacijų kalbama apie susitarimą, o lenkų kalba atrodo, kad Lenkų kalba išvarsas pakeitimas skamba taip, tarsi tai būtų lingvistinis pataisimas, o konsultacija ir susitarimas yra du skirtingi dalykai. Taigi man reikės e, įsigilinti visus tuos pakeitimus į jų tekstą Lenkų kalba, nes tas konkretus pavyzdys atskleidžia, kad čia kalbama ne apie lingvistinį pakeitimą, bet apie esminį pakeitimą. Toliau formuluotis. Šimtas, čia kalbu apie 112 pakeitimą kur kalbame apie sutikimą, kurį turi duoti autorių teisų turėtojas. Prieš tai buvo kalbama apie konsultacijas. Ir konsultacija ir sutikimo, pritarimo davimas yra du skirtingi dalykai. Norėčiau pakomentuoti labai gerus ir įdomius pakeitimus, kur kalbama apie bendrą produkciją. bendrą autorystę. Čia kalbame apie audiovizualinius kūrinius ir čia kartais irgi yra nežinoma autorių darbų, kur, kur, kur, kur gali būti keli autoriai. Taigi, kas turėtų atlikti tą kruopš, kruopštų tyrimą, kruopščią autorių paiešką? Pats kontroversiškiausias tikriausiai yra septintas straipsnis, kuriame komisija siūlo ir įveda komercinių tikslų savoką, kalbant apie nežinomų autorių darbus. Septintame straipsnėje taip pat išvardinti tie, kas turi teisę naudotis tokiais darbais - transliuotojai, E, bibliotekos, archyvai. kurie užtikrina viešą prieigą prie tų darbų, visiems galimybę tais darb, darbais naudotis. Tai nėra komercinės įmonės. Nežinomų autorių darbai be abejo galėtų būti mm, prieinami bibliotekoje arba muziejuje, bet jie neturėtų būti siūlomi įsigyti, jų reprodukcijos neturėtų būti pardavinėjamos mm, muziejų parduotuvėse. Kultūros komitetas taip pat pateikė savo pasiūlymus šiam pranešimui. Ir labai konkrečiai šis komitetas labai konkrečiai priešinasi galimybį panaudoti nežinomo autorių darbus komerciniams tikslams. Noriu aptarti dar vieną klausimą ir labai džiaugiuosi, kad, kad ponas Engstrom yra čia. Norėčiau, kad jis pristatytų savo pakeitimą numeris 92, kuri vedamas penkių metų terminas iki pas, prieš paskelbimą. Aš norėčiau geriau suvokti, galėčiau, kad pagry, paaiškintumėte penkių metų terminą. Ar, ar tie, nežinoma, autorių darbai turi gyvuoti ilgiau nei penkis metus? Kodėl penkis metus? Kodėl pasirinkote tokį laikotarpį? Toliau, kiti pasiūlymai dėl nežinomų autorių darbų. Tai turėtų būti nebūtinai tie darbai, kurie buvo paskelbti, bet tie, kurie bu, yra pri, prieinami, viešai prieinami, pavyzdžiui, fotografijos. Manau, kad šios kategorijos nežinomų autorių darbų yra daugiausia. Ir jei nėra aišku, ar, ar ta fotografija buvo publikuota galime įsivaizduoti, kad ta fotografija, kokia nors fotografija buvo eksponuota parodoje ir taip ji tampa viešai prieinamų darbų, galime kūriniu. Kita vertus, kai kurie pasiūlymai, kai kurios formuluotės yra labai miglotos. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Toliau atsakomybės ir galimos, galimų nuostolių klausimas. Uh, tais atvejais, jei darbas, jei kūrinys naudojamas ne pagal numatytas taisyklės. Tai labai viską suvaržantis ponios galo pasiūlymas. Manau, kad šios klausimus reikėtų reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu ir tai kad galima daryti prieva, prielaidą, kad kruopštus tyrimas visada atliekamas e, gera valia ir kad jį jis visada atliekamas remiantis prieduose išvardintais sąrašais. Toliau privačių transliuotojų klausimas. Aš pati patikiu porą pakeitimų šią temą, siūlydama sulyginti viešuosius ir privačius transliuotojus, nes jie naudojasi tais pačiais archyvais. Jei jie naudojasi tais pačiais archyvais, jei privat privatus transliuotojai turi nežinomų darbų kūrinių savo archyve, o taip būna labai retai. Kodėl viešasis transliuotojas neturėtų galimybės naudoti tų kūrinių? Atsiprašau, privatus transliuotojas turi turėti galimybę eksponuoti tokius darbus. Toliau iškyla nemažai abejonių dėl to, kaip elgtis su knygomis ypač knygomis, kuriuose yra nuotraukų, iliustracijų. Ar kruopštus autoriaus, kruopšti autoriaus paieška turi reikšti, kad reikia ieškoti kiekvienoje knygoje esančios kiekvienos nuotraukos autoriaus paiešką, ar tik tai, tai turėtų apsiriboti konkrečios knygos autoriaus paieška. Aš siūlyčiau apsiriboti knygą, o ne kiekvienos knygoje publikuotos nuotraukos autoriaus paieška. Nežinoma autorių kūriniai kaip e, bendravimo galimybė. Iki šiol kalbėjome apie jų spausdinimą, viešinimą. Dabar kalbama apie tų kūrinių panaudojimą kaip ryšio priemonė. Tai tiesiogiai susėdė su 2001 metų atitinkama direktyva. Ir aš būčiau už tokį siūlymą, už tų kūrinių panaudojimą to, tokiais tikslais. Kitą savaitę pateiksiu kompromisų tekstus tais klausimais, kurie nekelia jokių abejonių, taip pat visais aspektais, kurie susijęs su lingvistiniais patikslinimais. O šiandien norėčiau pradėti diskusiją visais šiais kontroversiškais klausimais. Taigi visų pirma, nežinom autorių darbų komercinis panaudojimas, galimų sankcijų klausimas tiems, kurie netlieka kropštaus tyrimo ieškodami autoriaus ir turėtumėme aptarti pakeitimus dėl bendraautorystės ir E, kūrinių kaip, kaip komunikavimo priemonės. Jeigu yra komisijos ir tarybos atstovo, aš norėčiau, kad jie taip pat pasisakytų šiais klausimais. Kolegė Nyblė dabar žodis, po to paprašysime komisiją pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegijai Geringerdė Ödenberg už galimybę iš anksto pasikeisti nuomonėmis dėl pakeitimų pasiūlymų. Taip pat dėkoju kolegai už um, gerą pasiūlymą atsispindinti jos pranešime. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie savo pačios pakeitimus ir um, pabrėžti keletą bendrumo bei kelis aspektus paminėti, dėl kurių mūsų nuomonė skiriasi. Jeigu kitą savaitę parengsite raštu kompromisinius pakeitimus, noriu paklausti, kokią kryptį pasirinksite arba galvojate pasirinkti. Manau, kad e, reikėtų išplėsti šiek tiek direktyvos taikymo sritį, atsižvelgiant į leidėjus. Tai yra antrosios pastraipos antroje dalyje aš siūlau papildyti nuostatas, kad į taikymo sritį reikėtų įtraukti leidėjus, nes E, negalima suprasti, kodėl e, e, nuosavus laikraščių leidėjų archyvus reikėtų prilyginti viešiesiems archyvams. Pirmas straipsnio antroji dalis susijusi su direktyvos taikymus rytimi. Čia taip pat kalbama apie asmeninius archyvus, kurios būtų galima nupirkti arba kitaip viešai naudoti. Čia manau, kad reikėtų daugiau aiškumo šioje dalyje dėl e, dalinių e, darbų arba e, čia aš laikausi kitokios nuomonės nei komisija dėl nuosavo, nuosavo kūrinio ir su šio kūrinio susijusiu naudojimo teisų. Aš pasisakau už tai, kad kuo daugiau kūrinių e, būtų skaitmeninama ir e, jeigu išiškėtų didesnis, platesnis jų autorių savininkų skaičius, teisų turėtojų skaičius, tai reikėtų jas po to išplėsti. Dėl bendros produkcijos, pavyzdžiui, kine Tarkime, Kanų festivalyje yra demonstruojamas bendras Italijos ir Austrijos e, bendros gamybos filmas pagal dabartinės direktyvos nuostatas. E, Ta kruopštų patikrinimą dėl teisės turėtojų, autorių teisės, turė, autorių teisės turėtojų ir kitų atlikti Prancūzijoje. Manau, kad taip neturėtų būti elgiamas ir reikėtų tą ir Italijoje, ir Austrijoje padaryti. Atitinkamai esant tokiam bendros gamybos filmui, todėl aš pateikiau pataisas, kurias tikiuosi jūs palaikysite e, dėl e, vartojimo terminų, tai autorių teisus reikėtų pervadinti į e, teisų, turėtojų teisus, taip pat gretutinių teisų terminą vartoti. Dėl taikymos ryties, manau, kad mm, kila klausimas, ar privačias organizacijas reiktų įtraukti į taikymos rytį, jau minėjau leidėjus, tačiau tas pats pasakytina ir apie privačius transliuotojus. E, svarbu visuomeniai sudaryti kuo daugiau galimybių naudotis kultūrinėmis e, vertybėmis ir e, džiaugčiausi, jeigu komiteto narių dauguma laikytųsi panašios pozicijos, dėl 6-7 straipsnio yra teikiami pasiūlymai visomis kryptimis. Vienais jų siekiama padaryti e, arba visiškai atsisakyti šių kūrinių naudojimo viešais tikslais, kiti siūlo na, už tam tikrą mokestį leisti tą daryti, treti mano, kad, kad reikia leisti tą daryti visiškai nemokamai. Taigi su pranešėja būtų dar neblogai išsiaiškinti ką jinai manytų apie visus šios aspektus ir e, kokie kryptimi bandytų renkti kompromisinis pasiūlymas, kolegė Ekstrom, dabar po to komisijoje, prašau. Thank you. Uh, well, I, I, I'd, I'd like to... Dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti pasisakiusiems. Panašu, kad mes sutarėme šiuo klausimu bendrai. Aišku, kyla daug problemų bibliotekoms, muziejams, archyvams, transliuotojams ir taip toliau juk tikrai yra labai daug įdomių kūrinių, kurie galėtų būti prieinami visiems, tačiau reikia taisyklių, kad galima būtų pamatyti tuos kūrinius, išgirsti juos. Taigi, noras keist padėtį yra, tikiuosi, kad mes rasime sprendimą. Ponius Lichtenberger pakeitimai. Na, Iš pradžių pasakysiu, kad mūsų siūlyti pakeitimai ne visi mūsų yra pateikti. Europos transliuotojų sąjunga pateikė visą sąrašą savo pakeitimų, juos mes irgi pristatėme. Taigi ta sąjunga mano, kad tų pakeitimų reikia tam, kad dokumentas būtų jiem naudingas, o kiti teikėjai pakeitimų yra muziejai, bibliotekos, ir panašios įstaigos. Jie taip pat pateikė savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Taigi tie mūsų pateikti pakeitimai yra iš esmės e, tiesiog e, perduoti kitų parengti pakeitimai. Vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti - taikymos ryties išplėtimas. Manau, kad tikrai svarbu suteikti galimybę muziejams ir bibliotekoms skelbti tai, ką jie turi. E, tačiau mane asmeniškai labai domina dokumentiniai filmai ir tikrai būtų gerai, kad ir jie būtų skelbiami, tačiau dėl uh, jų konkrečiai nėra jokių pakeitimų. Pone Nibler iš dalies tai, ką jis sakė, galbūt tai tiktų šiai sričiai ir tam aš neprieštaraučiau. Reikia užtikrinti, kad bendras kultūrinis paveldas būtų visiems prieinamas. Dabar šiek tiek konkrečiau. Penkių metų laikotarpis 52 pakeitime. Tas skaičius 5 Kodėl? Pirminėme komisijos pasiūlyme buvo sakoma, kad audiovizualiniams kūriniams sukurtiems nuo sausio, po sausio 1 2001 metų yra galutinis terminas ir dėl kūrinių be autoriaus teigiama, kad jie turi būti bent jau pakankamai seni. Tačiau nežinau, ar fiksuotos datos nustatymas yra gera mintis. Gal ateityje kažkas keisis, gal vis dėlto reikėtų nustatyti tokį plaukiantį laiko grafiką. Galbūt yra, kurie mano taip. Komisija, pavyzdžiui, sako, kad iš vis nereikia laiko apribojimų, bet aš manau kitaip. Nes tai, ką sako komisija, reiškia, kad jei kažkas pasirodo dienraštyje, laikraštyje, tai iškart jau galima pareikšti kažkokias teisės į tai. Tačiau man tai atrodo nelogiška, turime kalbėti apie ganėtinai senus kūrinius ir darbus. Būtent todėl aš ir siūlau e, sakyti, tiksliau minėti tą penkių metų terminą. Ir e, jeigu kūrinis yra a, e, naujesnis nei penki metai, tai tuomet reikia įrodyti, kad yra kažkokia sutartis teisė į tą kūrinį, o jeigu ne, tai tada turite palaukti tuos penkis metus. Na, o daugiau, tai panašu, kad mes visi sutarėme. Pavyzdžiui, aš irgi pritariu tam, kas buvo sakyta apie sankcijas. Nepamirškite, kad kalbam apie bibliotekas, apie didelės televizijos stotis. Tai nėra kažkokios nusikalstamos organizacijos. Tikrai mes nemanome, kad jie kažkaip blogai planuoja elgtis. Bet vienaip ar kitaip jau dabar yra nacionaliniu lygiu numatytos tam tikros sankcijos, bausmės ir tos taisyklės ir buvo atskaitos taškas naujam teisės aktui. Taigi, kaip jau sakiau, aš tikrai na, džiaugiuosi visais pasiūlymais ir tikiuosi, kad e, paaiškinau, argumentavau savo pasiūlymą dėl penkių metų. Herzlichen Dank, Herr Kollege Engström. Jetzt. Ačiū, kolega Engström. Kolega Boris, po to kolegė Taim. Norėjau padėkoti kolegė už bendradarbiavimą, už aktyvų požiūrį darbus susijusius su direktyvos rengimu. To tikėjomės kelis klausimus noriu užduoti. Pirmasis klausimas susijęs su taikymo sritimi šios direktyvos. E, viešosios veiklos srityje, viešo veikla atskiriuose valstybėse narėse yra apibrėžiama skirtingai. <clears throat> Taigi, Galbūt reikėtų siekti ieškoti kažkokio bendro apibrėžimo viešosios veiklos tam, kad um, visuomenė galėtų kuo plačiau labiau naudotis um, jūs kūriniais, darbais. Ir um, pakankamai sunku įvertinti tą komercinį aspektą, kurio vis tiek bus siekiama. Taigi, kaip jūs bandytumėte tą paaiškinti. Antras klausimas yra susijęs su autorių ir gretutinėmis teisėmis. Daugeliu atveju mm, šis teisės gali perleisti tiek patys kuriejai, tiek atlikėjai. Todėl direktyvoje reikia kalbėti ne vien tik tai apie pačius autorius, tačiau ir visus autorinių ir gretutinių teisų turėtojus. Kitas aspektas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, susijęs su kūriniais, kurie turi kelis autorius. Dažnai e, sunku atskirti, e, kokia dalimi konkretus kūrėjai prisidėjo prie atitinkamų kūrinių atsiradimo Taigi tokiais atvejais reikėtų e, pripažinti kokį nors vieną vienintelį arba nustatyti vienintelį autorinių teisų turėtoją į tokio pavadžio kūrinį. Dažnai e, taip pat susidurime su problemomis dėl spaudoje atsirandančių skelbiamų publikacijų ir joms nebūtinai taikomos universalios visuotinės autorinių, e, autorinių teisių taisyklės. Dažnai šios publikacijos straipsniai e, yra pasirašomi anoniminių autorių, autorių. Todėl aš siūlau pripažinti tokio pobūdžio e, kūrinius, tokiais kūriniais, neturinčiais autorių kūriniais uh, našlaičiais. Ir e, mano vertinimu, jeigu būtų apsisprendžiama ties tokiu vertinimu, tai tai prieštarautų mūsų pasirinkamiems principams, ypač e, kalbant apie spaudą. Kolegė Taim, atsiprašau, kad e, ne nuo pradžių galėjau dalyvauti diskusijoje. Dėkoju pranešėjai už e, išsamų pranešimą. Keletą pastabų norėčiau pateikti. Pirmiausia, nelabai suprantu, kodėl transliuotojai turėtų būti traukti į taikymo sritį. Buvo e, išbrauktas e, terminas ar apibūdinimas viešieji transliuotojai, taigi ir privatus transliuotojai turėtų būti įtraukti į taikymos rytį čia kalba apie kūrinius, kurie buvo paskelbti iki 2002 gruodžio 31 dienos daugelį valstybių narių. E, privatus transliuotojai veikia dar pakankamai neilgai, todėl na, sudėtinga e, apibrėžti autoristės teisės, taip pat išvelgiu prieštaravimą šešto straipsnio nuostatoms, ten kalbama apie tai, kad e, tie kūriniai turi būti naudojami e, siekiant užtikrinti viešą interesą, privatus transliuotojai neatstovauja viešajam interesui, e, pirmiausia, jie siekia užsidirbti pinigų. Bet kokiu atveju nepritariu pasiūlymui e, išplėsti taikymos rytį, traukiant į ją privačius transliuotojus, atsižvelgiant taip pat ir į e, papildomas išlaidas. Nelabai suprantu šio pasiūlymo prasmės, jeigu viešieji transliuotojai pasirinktų privačių transliuotojų veiklos formą, tai reikėtų tą kažkaip aiškiau ir įvardinti. Taip pat pasisakau už e, bendrojo atlygio prievalę, nesvarbu, ar kūriniai naudojami viešajam interesui ar ne, nes yra labai sudėtinga atskirti tarpusavėje, atskirti viešai nuo neviešojo interesų ir priežastis, kodėl atitinkamas kūrinys yra naudojamas ar nenaudojamas viešajam interesui apsaugoti. Taigi atlygis turi būti vienodas. Norėčiau pakalbėti apie kelis pranešėjos pakeitimus. Pradėsiu nuo 39, kuomet autorių, autorių teisės, autorių teisės turėtojai yra žinomi, tačiau mm, e, nėra nustatyti man yra neaišku, kodėl, kaip numatoma komisijos pasiūlymų, net neturėtų būti skelbiama autorių teisų turėtojo pavardė viešai. Nežinau, kodėl reikėtų šią pastaipą išbraukti iš 39 pakeitimo. Taip pat man kyla tam tikrų problemų dėl 29 e, ir 31 pakeitimų. 29 parašyta, kad e, Äh, kolektyvinių licenzijų, iš, kolektyvinių licenzijų galiojimas turi, gali būti išplėčiamas, jeigu šio išplėtimu nepažeidžiamas galiojančios nacionalinės teisės normos. Aš nelabai suprantu, kodėl yra teikiamas toks pasiūlymas. 31 pakeitimas jau buvo minėtas kolegų. Ir paklausti, kodėl. E, reikėtų teikti reikšmės e, žinomiems, bet ne visiems žinomiems autorinių teisų turėtojams paskelbinti tinkamus kūrinius kūriniais našlaičiais. Čia kalba eina apie audiovizualinius kūrinius, kurių labai dažnais atvejais ypač kine e, autorių teisų turėtojų žinomų ir nežinomų yra pakankamai didelis skaičius, todėl nelabai suprantu, kad jeigu dauguma E, autorių yra žinomi, kodėl kūrinys turi būti laikomas našlaičių. Kolegė Nyblė žodis, pato komisijai, pato pranešėjai, ačiū. Diskusija man labai patinka. Aleksandra, norėčiau paklausti, remdamasi Vokietijos požiūriu ar padėtimi, jeigu Špygelio žurnalas pasinaudoja turimis archyvais, tai visiškai atitinka viešai interesą arba kiti žurnalai, pavyzdžiui, Focus, Wirtschaftswoche, Vokietijos žurnalai, jeigu jų archyvais yra naudojamasi, tikrai e, bent jau Špygelio atveju, e, tai yra žurnalas, kuris prisidėjo prie Vokietijos e, istorijos rašymo, skelbdamas įvairius rezonansinius straipsnius ir pranešdamas apie įvairius, įvairius skandalingas situacijas, tai tokią repliką tik norėčiau pasakyti. Ponas Džerėlė, Europos komisijos atstovas, prašau. Much, chair, and, uh, uh all, wanted, uh... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir komitetui už visą atliktą darbą. Klausimas svarstamas labai konstruktyviai, yra didžiulis susidomėjimas šiuo pasiūlymu. Kaip girdėjome, patikta nemažai pakeitimų. kai kuriais aspektais, kai kurie pakeitimai tobulina komisijos pasiūlymą. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad komitetas pasisako už konvergencijos užtikrinimą, kalbant apie darbą taryboje. Bent jau taip šio dosijas varsimą vertina komisija ir nu, aš noriu padėkoti Jums už tai. Buvo iškelta labai daug klausimų, bandžiu juos pasižymėti, aptarsiu svarbiausius, kuriuos man pavyko pasižymėti. Visų pirma, svarstoma šios direktyvos taikymo apreptis ir ponė Nibler kalbėjo apie tai, ar ji turėtų apimti e, leidėjus Galiu pasakyti, kad komisijos požiūris rengiant pasiūlymą buvo e, parengti šią direktyvą kaip priemonę viešosiams institucijoms. Viešasias institucijas mes šiam, rengiant šią direktyvą traktavome kaip mūsų viešosios kultūros sergėtojas. Ir būtent todėl mes apribojame, apribojome taikymo aprepti. Ir, ir tai išdėstyta pirmajame pasiūlymo straipsnėje. Tas pats pasakytina apie diskusijas dėl vieš, visuotinio intereso e, siekių, kampanijų. Čia mes pabandėme pasiūlyti sistemą, kuri yra pristatyta šeštajame straipsnėje. Ten kalbama apie kūrinių panaudojimą visuomenės interesams. Kas turima omeny, tai sakant, žinoma, reikia atsižvelgti į, į tam tikras interpretacijos ribas, bet komisija iš esmės turėjo omeny nekomercinę veiklą. Tai yra veikla, kuri, na, na ne, ne, neapmokama veikla arba paslaugos kūriniai, kurie yra prieinami už nedidelį mokestį, kuris neviršyje, kuris tikrai yra mažesnis už patį, už kūrinio vertę. Būtent todėl mes nenumatėme kompensacijos uh, autorių teisų turėtojams, jeigu jie staiga atsirastų, nes mes kalbame apie nekomercinį kūrinių panaudojimą. Jeigu po krapštaus tyrimo autorius ne, neaptinkamas ir, pas, ir jeigu tas kūrinys naudojamas komerciniams tikslams, tai žinoma, tas autorių teisų turėtojas tampa tikruoju savininku, bet, bet už praeities pa, panaudojimą kūrinio nekomerciams tikslams kompensacija nepan, nenumatoma. Norėjome suteikti lankstumo galimybę toms valstybėms narėms, kurios norėtų leisti kūrinius naudoti komerciniams tikslams, bet tą galėtų daryti tik viešosios institucijos išvardintos pirmajame straipsnėje. Ir komisija atsižvelgia į tai, kad komitete bei, bei kitose komitetuose vyksta diskusijos dėl septinto straipsnio išbraukimo. Toliau, kiti konkretūs klausimai, kurie atrodo techninio pobūdžio, bet jie yra svarbus. Neišvardinsiu jų visų, bet tik pasakysiu, kad yra nemažai aspektų kurie, man atrodo, tikrai patobulina mūsų pasiūlymą ir patikslina tekstą. Pavyzdžiui, teisų turėtojai, minimiausi turėtojai ne tik autoriai, kai kuriais atvejais. Kalbama apie teisės, kurio, kurios nesusijusios su pačiu kūriniu, ne, ne autorių teises, kaip jos suprantamos autorių teisių e, teisėje. Toliau dal, tik dalinai nežinoma autorių kūriniai. Komitetas pateikė nemažai pakeitimų šiuo klausimu ir, ir siūlytų, komitetas siūlo eiti toliau nei komisijos patiktame pasiūlė, pasiūlyme kalbėti ir, ir numatoma, kaip elgtis tuo atveju, kai atsiranda nežinomo kūrinio autorius ir tas kūrinys jau nebenėra nežinomas. Komitetui pasiū, patikti pasiūlymai. Komitete pasi, patikti pasiūlymai eina gera kryptimi, nes mes stebime panašias diskusijas, panašia kryptimi diskusijos linksta ir taryboje. Ir tai taip viskas atrodo iš mūsų požiūrio taško. Dar porą dalykų ir tuoj baigsiu ir būsiu pasirengęs atsakyti kitus klausimus, jeigu tokių būtų. Pakeitimų klausimas, kuriuose kalbama apie informavimą, visuomenės informavimą, kuris ir tą savoką pakeistų komisijos pasiūlyme esančią savoką, viešinimo savoką. Tai yra dvi konkrečios savokos, kurios labai konkrečiai gana e, ribotai suprantamos e, ES teisėje. Na, komisijos tekste kalbama apie making available e, kūrinių publikavimą, viešinimą. Ir tais atvejais autorių teisų įstatymui prilykstantis teisės aktas, reglamentuojantis skaitmeninį turinį, yra taikomas, jeigu kūrinys yra viešinamas skaitmeninėje erdvėje, internete. Uh, pri, pristatymas visuomeniai arba viešas pristatymas kūrinio yra kita savoka. Nusprendėme, kad šiame pasiūlyme ta savoka mums netinka. Galiausiai dar vienas dalykas. A, ne, an, anoniminiai kūriniai, anonimų kūriniai, tai, tai ne tas pats, tai, tai kaip nežinomo autorių kūriniai Tai kūriniai, kuries, kurių autoriai neatskleidžia savo tapatybės. Dažnai praktikoje, dažnai anonimiškai e, paskelbtų knygų leidėjai dažniausiai žino, kas yra knygos autorius. Tai yra techniniai aspektai, bet juos galbūt reiktų patikslinti, paaiškinti, tai tikriausiai būtų naudinga. Ir žinoma, esu pasuošęs atsakyti kitus klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Herzlichen Dank. Jetzt kommt die Berichterstattung. Labai ačiū, dabar žodis teiksime pranešėjai. Tarybos atstovai yra. Tuomet suteiksime ir tarybai galimybę pareikšti savo nuomonę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė esu Darijas Šadbanski, turiu garbės vadovauti darbo grupėje taryboje atsakingai už autorių teisės pirmininkaujant Lenkijoje ir e, svarstančiai šios direktyvos projektą. Pirmiausiai dėkojame už galimybę susipažinti su pranešimo projektu, suteikiamomis pataisomis pasitenkinimu galime patvirtinti, kad dauguma pranešėjos pasiūlymų ir pakeitimų atitinka tarybos diskusijų dėl šios direktyvos dvasio, todėl e, galime konstatuoti, kad e, įvardinome, identifikavome panašias problemas, dabar belieka tik susitarti dėl jų sprendimo, manau, kad einame teisingu keliu. Labai trumpai, e, kadangi komisija atsakė į daugelį klausimų, norėčiau dar grįžti prie ypatingo pobūdžio e, klausimų susijusių su geresniu įsivaizdavimu, kokie kryptimi diskusijos juda taryboje. Kalbant apie anoniminių tų, e, kūrinių naslaičių klausimą, turime, čia mes įžengėme į E, kuriejų daržą, neturėdami jų sutikimo arba kitų teisų turėtojų, gretutinių teisų turėtojų. Todėl turėtume šios nuostatas formuoti labai atsargiai, viena vertus e, užtikrinant galimybę e, bibliotekoms, archyvams, leidėjams žinoti, kas yra galima, kas yra negalima. Antra vertus, turime garantuoti, kad e, šios nuostatos neapribos kuriejų ir kitų autorių teisų turėtojų teisų. Todėl taryboje pirmininkaujantį Lenkiją pateikė atitinkamą pasiūlymą du kompromisinių pasiūlymų variantus patikime, kurie yra šiuo metu svarstomi taryboje daugiausiai dėmesio šiuose pasiūlymuose teikiame viešųjų institucijų veiklai, užtikrinant viešąjį interesą, tai yra sudarant galimybę e, naudotis įvairiais kūriniais tarp e, jų ir anoniminiais e, kūriniais, našlaičiais įvairiose viešosiuose bibliotekose skaitmeninę formą. Komercinis šių e, anoniminių kūrinių neturinčių autorių naudojimas, naudojimas privačiais tikslais galbūt pažeistų e, kuriejų teisės ir todėl reikėtų pamastyti apie atitinkamas garantijas, kuriomis būtų užtikrinamas kuriejų teisės e, naudojant jų kūrinius komerciniais tikslais. Šiuo metu taryboje teikiami pasiūlymai, e, svarstami pasiūlymai apsiriboja e, naudojimu šių kūrinių viešo interesų užtikrinimo nekomerciniais tikslais. Mūsų teikiamas pasiūlymas nori patikslinti komisijos šeštą straipsnio nuostatas dėl e, naudojimo e, taip e, vadinamojo leistinos ir, apribojam, leistinos ir apribojamos sritise. Taigi kalbame apie leistiną naudojimą, kurį pasitelkiant būtų galima veiksmingai naudotis e, viešosioms bibliotekoms ir archyvams šiais e, kūriniais neturinčiais autorių, matant e, mechanizmus, pagal kurios nereikėtų gauti atitinkamų leidimų ir licenzijų, tuo pačiu užtikrinant, kad nebūtų ypatingai pažeidžiamas, per daug pažeidžiamas kuriejų teisės pasirinkti pasitelkant vadinamąjį trijų pakopų bandymo mechanizmą e, pagal Berlyno konvenciją, kalbant apie leistiną naudojimą. Taip pat e, e teisių turėtojams, jeigu tokie atsirastų, paliekama galimybė gauti atitinkamą atlygį pagėdauti atitinkamo žalos atlyginimo teisų turėtojams tais atvejais, jeigu ta kruopšti e, kuriejų ir pateisų turėtų paieška nebūtų atliekama pakankamai kruopšiai, nes tai yra nebūtų atliekama laikantis, būtų atliekama neslaikant direktyvos nuostatų. Taip pat direktyva yra e, numatoma e, anoniminių kūrinių E, naudojimo sistema Europos lygmenių, valstybės narės ir toliau turės galimybės taikyti e, platesnio masto sprendimus, grindžiamus e, kitais mechanizmais, leidimų išdavimo, kitokių galimybių naudotis nacionaliniu lygmeniu šiais kūriniais, našlaičiais, taip pat ir komerciniais tikslais. Todėl nacionalinių valstybių narių lygmenių direktyvos, nuostato, direktyvos nuostatomis šie klausimai nebus reglamentuojami. Jie galios tik tai europinių lygmenių naudojamiems kūriniams arba interneto bibliotekoms. tais atvejais, kai pats naudojimo būdas e, nu, būtų tarp valstybinis ir europinis. Tokia būtų šios direktyvos pridėtinė vertė. Valstybės narės galės taikyti platesnio masto sprendimus e, valstybės narės lygmenių direktyvoje. Tai nėra draudžiama, jeigu būtų klausimų, esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū kolegi Geringer. E, wypowiedzi i cenne uwagi. E, ja nie omawiałam swoich poprawek. Ačiū, noriu padėkoti visiems kolegams už pastabas. Ir noriu taip pat jūs informuoti, kad mes dar nesvarstėme mano pakeitimų, nes aš juos pristačiau jau ankstesnėme posėdėje. Mm, Tačiau reikėtų dar šitą paaiškinti. Aš tikrai nesiūliau nesiūliau štai ko. Aš nesakiau, kad žymaus autoriaus darbas darbo negalima paskelbti, pavyzdžiui, arba įvardyti, kas yra autorius darbo. Šeštas ir septintas straipsniai. Šeštame straipsnėje yra išdėstytos visos sąlygos, kurių reikia laikytis kiekvieno darbo atveju tam, kad jis būtų paskelbtas. Ta, visa tai, kas buvo septintame straipsnėje, yra perkelta į šeštą. Būtent todėl atsirado išbraukimas teksto. Aš tiesiog išvardinu uh, visas sąlygas, jos dabar yra šeštame straipsnėje ir galima sakyti, kad būtent tai ir yra ta revoliucija, todėl kad septintas straipsnis perkeltas į šeštą ir tai yra taikoma visiems kūriniam. Toliau septintame straipsnėje aš kalbu tik apie galimą tokių kūrinių komercinį panaudojimą. Tad septintas straipsnis Jame kalbama apie komercinį panaudojimą, o šeštame yra sąlygų ir taisyklių dėl darbų naudojimo sąrašas. Toliau. Valstybės ir viešos įstaigos apibrieštos pirmame straipsnėje. Norėjau, kad būtų į sąrašą įtraukti ir bibliotekos bei archyvai. Jos, na, tiesioginio to žodžio prasme nėra valstybinės arba viešos įstaigos, tačiau jos užtikrina, kad visuomenė gali jomis naudotis. Būna ir privačių e, bibliotekų, e, taip pat ir archyvai gali būti valdomi fondų, pavyzdžiui. Tačiau tai yra tokie fondai, tokios įstaigos, kurie viešina visuomeniai prieinami yra jų darbai. Sakykime, yra kažkokia kažkokie archyvai prie universiteto ir jų archyvai turi būti prieinami plačiai visuomeniai. Būtent todėl aš ir nenaudoju tekstą žodžio viešoji įstaiga, bet aš kalbu apie tai, kad turi būti sudaroma prieigos galimybė plačiai visuomeniai. Dėl to ir siūlau keisti pirmąjį straipsnį, būtent šiai minčiai atspindėti. Toliau kūriniai, kurie yra tose institucijose arba darbai. Pavyzdžiui, bibliotekose yra knygų, tačiau ne tik knygų yra ir audiovizualinių darbų, kitokių darbų. Būtent todėl aš norėčiau viską išlaikyti šiek tiek platesnėme kontekste. Ir nenoriu konkrečiai vardyti tų institucijų, kurios turi tam tikras kolekcijas knygų, uh, arba filmų, pavyzdžiui, e, BBC biblioteka. Joje yra labai daug filmų, labai daug knygų, labai daug e, nuotraukų. Net spektaklių. Aš nenoriu taip jau detaliai visko įvardyti. Norėčiau viską išdėstyti šiek tiek plačiau ir tiesiog kalbėti apie tai, kad visi tie darbai turi būti prieinami visuomeniai. Toliau, archyvai. Kalbame apie archyvus bei juose esančius darbus, kurie priklauso tam tikrai institucijai, tam tikrai įstaigai. Tiesiog tai yra institucija arba įstaiga, kuri turi savo archyvą ir naudoja tą archyvą ir nori paskelbti arba atverti tuos darbus visiems. Taigi kalbu apie tam tikros konkrečios institucijos arba įstaigos archyvus ir apie tai, kad ji būtent nusprendžia savo archyvus atverti visiems. Taip pat gali būti tokių atvejų, kai E, darbas yra sukurtas kelių autorių, vienas žinomas, kitas ne. E, dėl tokių darbų irgi esu pateikus pakeitimą, tačiau jį jau esu aptarus anksčiau. Dabar norėčiau komentuoti tik tai jūsų pasiūlymus ir dėkoju už juos visus, ypatingai šešėliniams pranešėjams. Taip pat noriu padėkoti sekretoriatui už puikų bendradarbiavimą. Apibendrindama pasakysiu, kad Kitą savaitę pateiksiu Jums kompromisinius e, pasiūlymus dėl nekontroversiškų klausimų. Na, o kitus kompromisus, kuriuos dar reikės aptarti, manau, kad pateiksiu šiek tiek vėliau ir galbūt Strasbūrė reikės aptarti tuos kompromisus. Jiems reikės skirti daugiau laiko. Ačiū. Labai ačiū už jūsų indėlį į diskusijas e, susijusias su šią sudėtingą temą. Galėtume baigti svarstyti šį dabar tokius punktą prieš pereinant prie kolegos Zviefka. Pranešimą noriu trumpai pranešti apie naujus pakeitimų teikimo terminus. Prašant Europos liaudės partijos frakcijai, pranešėjas sutiko, kad e, dėl uh, E, perkelti e, anksčiau numatytą pataisų teikimo terminą iš gruodžio 1 į sausio 9 dieną ankstis, anksčiau svarstytiems e, pranešimams. Dabar prašysime kolegą Svievką pristatyti savo pranešimą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegams pasiryžusiems būti posėdį ir išklausyti mano minčių. Apgalėstauju, kad atsiprašau, kad vakar negalėjau dalyvauti posėdyje. Man buvo prastai jaučiausi, negalėjau ateiti posėdį. Todėl dėkuoju už tai, kad klausėtės manęs dabar. svarstydami šį pasiūlymą perėjome, priėmė jau pakeitimų svarstymo etapą ir iš tikrųjų tik jau dabar dernami mm, paskutinius aspektus, svarstydami šį pranešimą, kuris yra skirtas Briuselio vienas reglamento e, gyvendinimui. Aš noriu padėkoti visiems pakeitimo autoriams, ypač Evelyn Reigner ir Dianai Wallis, kurios aktyviausiai teikia pakeitimus. Taip pat noriu visiems priminti, kad dar šiek tiek darbo lieka, norint parengti kompromisinius sprendimus. Išanalizavęs pateiktus pakeitimų siūlymus, dariau išvadą, kokios problemos dar išlieka. Bet pradėsim nuo tų klausimų, kurie, nekel, kurie yra nekontroversiški. Visų pirma, pačios egzekvatūros procedūros atsisakymas, jos panaikinimas, apie tai kalbėjome seminaruose, ekspertuose, taip pat trilogų metu ir atrodo, kad visi sutarė, kad reikia atsisakyti egzekvatūros procedūros. Mes visi manome, kad dabar dabartinė teisinė aplinka bei jurisdikcijų bendradarbiavimas ES yra tikrai geras, kad papildomų instrumentų šioje srityje nereikia, nes jie tik tai padidintų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose e, kaštus. Ir tikrai tuo džiaugiuosi, nes manau, kad tai būtų, kad taip užtikrintumėme didžiausią e, to dokumento pridėtinę vertę, kai tik jis bus patvirtintas. Ir aš tikiuosi, na, tikiuosi, kad nebe pagrindo tikiuosi ir kitų klausimų Teikiu pasiūlymą, kuriam pritarė daugelis kolegų ir, ir tai taip pat, dėl to taip pat džiugiuosi. Žinoma, neįmanoma susitarti dėl visko. Nepavyko susitarti dėl visko kalbant apie egzekvatūros atsisakymą, yra dvi išlygos. Komisija siūlo du atvejus. Vienas atvejis šmeištai, o kitas e, kolektyviniai ieškiniai. Manau, kad kuo paprastesnės taisyklės bus patvirtintos, tuo geriau visiems ir kuo mažiau išlygų, tuo geriau. jei būtų įmanoma kontroliuoti procesą pasitelkiant viešosios politikos priemonės, tai tuomet, mano nuomonė, laikytis išlygų nebus būtina. Tai yra mano pozicija ir aš ją ruošiuosi ginti, nežiūrinti tai prieš. Mes tada, kad apie tai kalbėsime prieš rengdami bals, balsavimo sąrašus. Yra ir kita grupė pakeitimų dėl bylos tesnio. Atrodo, kad pirmasis pas, pakeitimas nebuvo tinkamas, pirmasis pasiūlymas nebuvo tinkamas ir aš norėčiau atsimti savo pakeitimus numeris 19 ir 20. Noriu pasakyti, kad aš įsigilinau į Europos komisijos pasiūlymą dėl jurisdikcijos pasirinkimo. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras ir kad jį reiktų palaikyti. Ehe. Toliau kiti pakeitimai dėl bylos svarstymo suspendavimo. Manau, kad jie visi eina tą pačią kryptimį mums visiems labai svarbu pasiekti e, štai kokio tikslo atsisakyti tokio visuminio poveikio nuostatų ir patvirtinti nuoseklės aiškės taisyklės dėl jurisdikcijos pasirinkimo. Tai turėtų būti nuostatos palankios kurios būtų priimtinos ir teismams, ir e, bylos šalims. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą kompromisą ir straipsnius nuo 29 iki 34. Mm suformuoluoti taip, kad jie būtų primtini visiems. Toliau perinu prie klausimo, kuris visiems kelia daugiausia problemų ir aš apie tai kalbu jau keletą mėnesių. Tai yra apriepties klausimas komisijos pasiūlymo taikymo aprieptis. Komisija siūlo išplėtoti tą taikymo aprepti, jis siūlo apimti ir tas bylas, kuriuose viena, vienos iš šalių būstinė yra ne ES valstybėje narėje. Paprastai kalbant, apimti ir trečiasias šalis, kai jos yra bylų šalis. Pateikta pakeitimu šiuo klausimu. Ir kai kuriuos iš jų palaiko ir komisija, bet norėčiau priminti jums, kad įvyko seminaras ir diskusijos šio klausimo svarstymai vyko. Uh, Ir iš esmės specialistai pačiai idėjai nesipriešina. Pati idėja yra gera, tačiau jie priešinasi. tam, kad ši problema būtų aptarta ir sprendžiama būtent šiuome dokumente ir tok, būtent tokiu pavydalu. Na, aš palaikysiu ekspertų nuomonę šiuo klausimu ir vėlgi Paprastai kalbant, iš principo aš tam pritariu, aš pritariu pačiai idėjai, bet aš nemanau, kad dabar tinkamas laikas teikti šį pasiūlymą. Dar per anksti tai daryti, nes iš tikrųjų mes dar nežinome, kas gali, kaip viskas gali pasisukti. Ar trečiosios šalys norės, kad juos liečiantys sprendimai, jas liečiantys sprendimai būtų pripažįstami Europos Sąjungoje. Aš e, toliau labai atidžiai sėku visas vykstančias diskusijas. Žinau, kad taryba svarsto šį klausimą ir tikiuosi gauti tolesnės informacijos apie tai ir kad taip pat tikiuosi, kad sulauksime pasieksime gerų rezultatų. Aš išanalizavau ir pateiktus pakeitimus ir noriu pasakyti, kad yra pakeitimų, kuriuose aptariamas labai svarbus klausimas. Ten kalbama apie kolektyvinius ieškinius dėl žalos kompensavimo. Tai labai svarbus klausimai. Viena vertus, Velin Wegner pateikti pasiūlymai yra nepaprastai įdomus. Bet kita vertus, aš baiminuosi dėl to, kad jie apima plačiau nei, nei mūsų pasirinktas, apsibrieštas tikslas, tai yra tik šios direktyvos peržiūra. Ir todėl tuo tarpu jie, kai kurie iš jų yra nepriimtini nes rengiant naują redakciją reikia laikytis tam tikrų reikalavimų ir, ir tenkinti tam tikrus kriterijus. Aš esu pasirengęs išklausyti komisijos pasiūlymo, aš esu, taip pat esu pasirengęs ieškoti sprendimo ir tikiuosi, kad kai kuriuos iš tų aspektų galėsime aptarti preambulėje, tačiau straipsniuose viso to ne, negalėsime aptarti, nes taip imtų daugiau nei peržiūrėt, nei naujos redakcijos direktyvos rengimą. Taigi, lauksiu komisijos pastabų ir esu pasirengęs dirbti toliau. Beveik, visi, mū, beveik visose mūsų susitikimuose kalbėjome apie arbitražą ir apie tai, kad šis reglamentas neturėtų apimti arbitražo. Atrodo, kad laikas yra mūsų pusėje ir situacijos analizė atskleidžia, kad dabartinės arbitražą reglamentuojančios taisyklės yra teisingos. Būtent todėl aš pat, pateikiau pakeitimų, kaip pašalinti mano klaidas. Ir taip pat noriu informuoti Jūs, kad atsijimu pakeitimus numeris 1 ir numeris 10, kur kalbama apie arbitražą. Per šiandieninį komiteto posėdį uždaviau klausimą komisijos nariai Reding apie tai, ar ji e, dar planuoja siūlyti Briuselis vienas reglamento pakeitimą e, dėl patento, patentų teisės aktų, tačiau atrodo, kad dar per anksti uh, tikėtis galutinio atsakymo. Manau, kad dirbsime šio klausimu ir tikiuosi, kad Europos komisija mus nuolatos informuos apie vykstantį darbą. Apibendrindamas, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti štai ką. Tai klausimas, kurį svarstame, yra išties labai opus. Dėl kai kurių aspektų šis reglamentas iš esmės pasikeis. Ir būtent todėl neturėtumėme skubėti. Ir atrodo, kad mano ambicingi planai taip pat turės būti pakeisti. Tikėjausi, kad galutinis balsavimas galės įvykti gruodžio mėnesį, bet tai nėra būtina. Mes galime surenkti jį ir sausio mėnesį, nes būtų geriausia, jei pavyktų rasti geriausiai manomą sprendimą, svartant tokią svarbę teisinę problemą. Todėl neturėtume jaustis spaudžiami. Taip pat noriu Jums priminti, kad antradienį, lapkričio 29, 11 val. įvyks kitas trilogas, kitą savaitę. O dabar esu pasiruošęs išklausyti komisijos tarybos nuomonių. Ačiū kolegė Reigner dabar. Ačiū pranešėjui už e, išsamų savo pranešimą, savo pozicijos pristatymą dėl pakeitimų. Tikiuosi, kad e, didelis skaičius pakeitimų nereiškia kritikos e, likščioliniai veiklai susijusiai su Bruselis vienas reglamento įgyvendinimu, nes tai yra labai svarbus darbas. Norėčiau paminėti esminį svarbus e, dalyką, kuris man yra labai uh, svarbus, kuomet svarstame Briuselio vienas reglamentą, čia kalbama apie peržiūrą. Uh, Taigi reikėtų nustatyti ir apibrėžti tą erdvę, kurioje mes veikiame. Tačiau man e, labai sunku atskirti e, tas e, ribas tarp atskirų peržiūros rūšių. peržiūros ir naujos redakcijos. Ir e, su Briuseliu, Briuselio vienas argumentu e, susijusi naujoji redakcija ir peržiūra yra būtent labai svarbi. Čia aš grįžtu vėl prie atitinkamų kompetencijų susijusių su užimtumo skatinimo priemonėmis. Jeigu mes e, čia numatome tik tai tokią siaurą veiklos sritį, tai norėčiau pažerti kritikos komisijai, nes e, ji vadovaujasi siaurais interesais. 85 straipsnėje komisija patalpino nuorodą į atitinkamas e, priemonės skirtas kovai e, darbo rinkoje, tačiau čia nebandoma imtis reikalo esmės. Apgalėstauju, kad panios Volis nėra salėje, nes ji pati pateikė atitinkamus pakeitimus, kurių taikymos rytis yra labai ribota. Ir e, todėl mes čia patenkame į tokią apgalėtiną padėtį, taip pat ir dėl to, kad ponia Volis daug dėmesio skiria Romos antrajam reglamentui. Manau, kad mūsų komitetas turėtų vienareikšmiškai pareikalauti užtikrinti suderinamumą tarp Bruselio, Bruselis 1 ir Roma 2 reglamentų, nustatant atitinkamą procedūrą pagal Bruselis 1 ir pagal e, Roma 2 reglamentą dėl teisinės sistemos pasirinkimo, užimtumo komitetas nors ir nedidelą balsų persvarą patvirtino atitinkamą savo poziciją šiais klausimais, todėl manau, kad nederėtų leisti, jog e, Lenkijos teismas galėtų e, priimti sprendimą dėl uh, darbo santykiais susijusios bylos, kuri vyksta dėl, darbo, dėl su darbo santykiais Austrijoje susijusios bylos, turint omenyje, kad Lenkijos teismas tikrai nėra susipažinęs su Austrija galiojančiais teisės aktais. Labai išsamei negali būti susipažinęs, todėl manau, kad į Bruselis vienas tada reiktų elgtis taip, kaip numatyta Bruselis vienas reglamente. Tokiais atvejais, kalbant apie kitus pranešėjo minėtus klausimus, suprantu jūsų abejonės e, dėl taikymos ryties išplėtimo, įtraukiant į ją iš trečiųjų šalių gaunamus e, ieškinius. E, jūsų abejonės yra pakankamai rimtos dėl eksekvato procedūros atsisakymo. <clears throat> Manau, kad e, dėl šio pasiūlymo būtų galima susitarti, numatant tam tikrą rankinį stabdį. Mes e, su ekspertais per įvairius klausimus e, pakankamai išsamei svarstėme tokias galimybės. Vieną aspektą noriu paminėti, kuriuo kurį, kurio jūs nepasiūlėte dėl arbistra, dėl, dėl arbitražo ir dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo. Tai, kad reikia teikti, prievalį teikti tam tikrą informaciją, e, turi būti derinama taip pat ir su teismo galimybė nagrinėti gaunamą gautą ieškinį per pakankamai trumpą laiką. Komisijos, galbūt pirmiausiai kolegai Gargani žodis, po to komisijai. Pirmininkė, norėjau tik atkreipti dėmesį į kai kurios dalykus per bendrasis diskusijas per ekspertų diskusijas jau minėjome, kad e, bendrai susidurime su šia problema įvairiose kontekstuose. Ir deramą ją įvertiname. Tačiau panašiai argumentai mane įtikrino. Tikiuosi, kad pranešėjas taip pat buvo ir patenkintas dėl e, sutrumpinto iki 30 dienų nuo 6 mėnesių termino, e, dėl siekiant nustatyti teismo kompetenciją. <clears throat> Kitas dalykas, e, teisėjas, kuri kreipiamasi, privalo konstatuoti geros valios buvimo faktą arba nebuvimo faktą. Galima, e, gali atsitikti taip, kad atitinkami ieškiniai ir skundai yra teikiami bloga valia vadovaujantis, todėl tokiais atvejais reikėtų taikyti ir numatyti atitinkamas sankcijas. E, o dėl e, kom, teismų kompetitingumo kaip jau minėjau, čia yra teisėjo sprendimo reikalas. Į tai norėjau atkreipti dėmesį. Ačiū dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, ačiū už komentarus parlamento nariams, už ponas Vievkos komentarus. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie naujos redakcijos formato klausimą, kuris buvo kai kurių jūsų minėtas komisija norėtų dar kartą pabrėžti, kad jos pasiūlymas yra pateikiamas naujosios redakcijos formatą pasirinkus, remiantis tarp institucinių sustarimų tarp tarybos parlamento ir komisijos nesama esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurios siūlo komisija arba kurios siūlys Europos parlamentas kalbant apie pakeitimus ponos Vievkos pranešimo projektui bei užimtumo komiteto pateiktai nuomonė, mums kyla sunkumų dėl šių pasiūlymų. Pirmiausiai dėl jurisdikcijos taisyklių taikymo. Manome, kad e, šie pasiūlymai netitinka nuo jos redakcijos reglamento taikymo e, reglamento nuostatų, kitas dalykas dėl individualių įdarbinimo sutarčių atitinkamos nuostatos kalba apie privatumo teisės e, pažeidimus, apie teisės į privatumą pažeidimus ir e, toliau penktasis, penktas straipsnio trečioji dalis dėl jurisdikcijos taisyklių aplinkosauginėse bylose ir kitų taisyklių. Manome, kad šie pakeitimai neatitinka naujos redakcijos reglamento nuostatų. Komisija nori priminti, kad 2010 gegužė komisijos pirmininkas nusintė arba parlamento pirmininkui laišką, pareikšdamas savo uh, būkštavimus dėl balsavimų, dėl pakeitimų, kurie nesusiję su komisijos e, teikiamų pasiūlymų nuostatomis. Manome ir tikimės, kad bus atsižvelgiama į e, mūsų pareikštą susirūpinimą tolesnės procedūros eigoje kalbant apie panas Žviefkos komentarus dėl pramoninių veiksmų ir e, su jais susijusių mm, jurisdikcijos aspektų, rengiant komisijos pasiūlymą, noriu priminti, kad atsižvelgėme į skirų suinteresuotų subjektų pareikštus būkštavimus. Jie teigia, kad formatas galbūt pasirinktas nebuvo jiems visiškai priimtinas ir jie norėjo, mm, kad būtų taikoma išskirtinė teismų kompetencija jurisdikcija susijusi su pramoninių ginčių sprendimu. Remiantis reglamento nuostatomis komisija laikosi nuomonės, kad e, yra nepriimtina kurti e, visiškai naujų išskirtinės jurisdikcijos taisyklių. Manome, kad išskirtinė jurisdikcija yra ypatinga ir turėtų būti taikoma tik tai ypatingiams teisiniams ginčiams susijusiems, pavyzdžiui, su teismo išskirtinėmis kompetencijomis arba nekilnojamo turto klausimais. pramoninių ginčių sprendimo atveju tokia jurisdikcija nėra pagrįsta, nes e, pramoninių ginčių svarstymo atveju nesama šios ypatingos sąsajos, todėl komisija nesiūlo keisti galiojančių taisyklių pramonės ginčiams svarstyti. Keletas papildomų komentarų. E, priėmėme domen, kad ponas Zviefka atsargiai vertina e, jurisdikcijos e, taikymo išplėtimą Mes tuo tarpu siekiame, kad taikant jurisdikcijos taisyklės būtų galima taikyti viso Europos Sąjungoje skaidrius ir vienodus teisinius veiksmus, e, paskiriant valstybės advokatus Aš manau, kad svarstant šį klausimą juntame atitinkamą atvirumą iš visų institucijų ir tikimės tokio atvirumo ir iš Europos parlamento, svarstant Bruselis vienas reglamento e, reformavimo e, arba naujos redakcijos klausimus. Tiek noriu pakomentuoti. Aš labai matau, kad ir taryba dar norėtų pasisakyti. Prašau, suteiksime į žodį. Thank you, Chair. Uh, my name is Adrian Hrobot. Ačiū. Aš esu iš teisingumo ir vidaus reikalų skyriaus, iš nuolatinės Lenkijos atstovybės. Esu koordinatorius ryšiams su parlamentu. Ačiū už tokį atvirumą nagrinėjančiai klausimą. Nu, aš tą atvirumą, kurį parodė jūrių komitetas ir ypatingai pranešėjas ponas Fievka būklę. Džiaugiamės, kad galime taip glaudžiai bendradarbiauti dar ir su komisija. Visi žinome, kad Briuselio vienas reglamentas yra labai svarbi priemonė bendradarbiavimui civilinėse e, bylose. E, tai labai svarbu sprendžiant tarp valstybinius ginčius ir labai svarbu e, užtikrinti teismo sprendimų pripažinimą ir vykdymą kitose šalise mes e, suprantame, kaip komercinės ir civilinėse bylose veikia e, sistema ir taisyklės, ko siekiama naujos redakcijos procedūra. E, mes dalyvavome rengiant pirminio pasiūlymo naują pasiūlymą, rengėme jį kartu su pirmininkaujančia Vengrija. Naujas tekstas remiasi ankstesnio taryboje nuveikto darbo rezultatais. Mes manome, kad mums pavyko pasiekti pažangos tose sritise, kur komisija siūlė pakeitimus, nors dar yra nemažai neišspręstų klausimų. Vis dėlto manome, kad e, tai, jog manome, kad dėl egzekvatūros panaikinimo tikrai pavyks susitarti. E, yra dar ir keli kiti atviri klausimai. Ir dėl jų tikrai dar galėsime tartis. Manome, kad rasti sprendimą bus naudinga visiems. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas taip pat laikosi panašios nuomonės. Manome, kad galėsime pasiekti sustarimą dėl politinių gairių, dėl egzekvatūros panaikinimo. Tai pavyks padaryti per gruodžio ministrų susitarimo, konkre... susitikimo konkrečiai gruodžio 14 dieną. Ačiū. Labai ačiū tarybai, dėl naujos redakcijos dar noriu tarti keletą žodžių. Iš tiesų visų trijų institucijų požiūrių esama problemų. Kolegė Regner minėjo komisijos pasiūlymų apimtis jų įvertinimo galimybę ir parlamento teikiamų pakeitimų apimtis, taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kaip taryba svarsto naujos redakcijos pasiūlymus, todėl dažnai mes įvairiais e, lygmenimis e, e, vykdome diskusijas, todėl atitinkamas 2003 susitarimas galbūt turėtų būti peržiūrėtas ir būtent šiuo metu dar to negalima pasiekti, nes tam dar nepribrenda visos trys institucijos, galbūt kitais metais žengsime dar vieną žingsnį į priekį, dabar kolegai Zviefka pranešėjai steikiamas galutinis žodis, po to galėsime bent jau šią dieną baigti šias diskusijas. Ko? Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Būtent, taip kaip jūs jau ir sakėte, mm, tai dar nėra paskutinis diskusijų etapas, dar neuždarome šio dosie, jau gan senai jį nagrinėjame, tačiau būna tokių klausimų, ties kuriais reikia dirbti 10 ar 15 metų. Ačiū labai visiems už klausimus, už pastabas. Be abejo, aš tikrai esu atviras tolesniam diskusijom. Galbūt nereikia per daug skubėti, jei spėsime sausio mėnesio, tai bus puiku. Labai ačiū. Teoriškai turėtume svarstyti 46 ir 47 punktus, siūlau nukelti juos į kitą posėdį dėl paprastų priežasčių. Kolegė Ani Makalti neatvyko į posėdį ir aš tik šiandien tapau pranešėjų klausimais, todėl manau, kad būtų prasmingiau, geriau pasiruošus ir platesnėme kolegų rate šį, šios klausimus apsvarstyti. Jeigu neprieštarautumėte, siūlau nukelti šios klausimus į kitą posėdį. Tuomet patvirtiname 48 punktas e, dėl subsidiarumo. Pranešėjo taip pat nėra jokių revoliucijų revu, revoliucinių pakeitimų nėra. Galime taip pat nukelti šį klausimą į kitą posėdį. Tų klausimų taip pat nėra. Kitas posėdis e, gruodžio 19 dieną, 3 e, val. po pietų čia Bruselėje. Ačiū uždėmesi, baigiame posėdį. Ja, Gesundheit.